Welcome to uh, the Employment Committee meeting. Labas rytas, sveiki susirinkę į užimtumo komiteto posėdį. Vakar mm, dirbome labai produktyviai, dabar pradėsime nuo šešto darbo tvarkės klausimo. Kalbėsime apie įgaliojimus susijusius su trišaliu dialogu 2016 m. biudžetas. Keisime nuomonėmis su pagrindiniais pranešėjais ponas Fernandės ir pagrindinis pranešėjas šiuo klausimu dėl 2016 biudžeto, o paskui pradėsime ankstyvesias diskusijas dėl užimtumo nuomonės projektų, kalbėsim apie 16 metų biudžetą. Kolegos, kurie yra atsakingi už šį klausimą, tikiuosi, ateis, o belaukiant suteiksiu žodį ponui Fernandės, kuris yra pagrindinis pranešėjas šio klausimu. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti kolegas. Atėjau keistis nuomonėmis šio klausimu ir taip pat noriu išklausyti, kokie yra jūsų prioritetai, kad būtų parengtas kuo geresnis biudžetas. Noriu priminti, kad kovo 11 dienos plenarinėme posėdyje buvo priimtos gairės. E, užimtumas įmonės ir ypač mažos ir, ir, ir, ir vidutinės įmonės ir verslumo dvasia yra tie dalykai, kurie buvo prioritetiniai. Taip pat neužmirštas buvo ir solidarumas, e, sanglaudos politika. Sanglaudos politika yra labai svarbi visiems tiems trims mano paminėtiems dalykams, ypač užimtumui skatinti. Išorės solidarumas taip pat svarbus dalykas. Negalim pamiršti to, kas vyksta aplink Europos Sąjungą, e, taip pat svarbus saugumas ir migracija. E, Remiamasi yra tuo principu, kad komisija ir taryba nori laikytis kompromisų ir įsipareigojimų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, norima, jog daugiametė finansinė programa, kuri buvo patvirtinta prieš kurį laiką, būtų tinkamai gyvendinama, reikalaujama, kad mokėjimai būtų tokie, dėl kurių buvo susitarta, nes buvo parengtas reikiamas planas 2016 metais, 2017-2013 metų lėšos daugiametinėje finansinėje programoje e, nebuvo numatytos tokios, kokiu reikėjo. Negalima pasilikti dviejų milijardų nepadengtų mokėjimų 2016 metams mokėjimų skiltyje. Tai yra iš tikrųjų neprimtinas dalykas, mokėjimų įsipareigojimų būtina laikytis, nes tai yra e, asignavimų, įsipareigojimų asignavimo įgyvendinimo klausimas ir e, juos, jų reikės laikytis susipareigojimų. Laikytis daugiametės finansinės programos taip pat reiškia ir tai, kad būtina remtis ir lankstumo principu. Patvirtinome tą mažesnę daugiametinę finansinę programą, nusprendę, kad remsimės taip pat ir lankstumu. Ir ypatingai sakėme, kad vienų metų nepanaudotos lėšos turi būti panaudojamos kitiems, kitu, kituose metuose, tai yra naujame numatyta daugiametėje finansinėje programoje. Ginti užimtumo klausimus turės pasiekmių visoms programoms. Toms programoms ypatingai, kurios gali padėti skatinti, pavyzdžiui, e, augimą biudžeto komitete e, bus balsuojama dėl įgaliojimų dėryboms po Liepos plenarinio posėdžio. Gruodžio trečią dieną yra numatyta galutinė data pakeitimams teikti, vidurys uh, rugsėjo bus numatyti susvarstymui tų komitetų, biudžeto komitete balduos, balsuosime 28-28 spalį, lakryčio 12-13 balsuosim dėl rezoliucijos, paskui plenarinis posėdis ir lapkričio e, pabaigoje, 19 dieną, ko gero prasidės taikinimo procedūra. Gegužės 27 dieną vyko vienas iš susitikimų, kaip jau sakiau, ir primenu, kad tuomet patvirtiname tarp institucinių susitikimų metu, gegužės 26 dieną, mokėjimų tvarką. Aš jau minėjau tikslą, kad daugiau negu 2 milijardai nepadengtų mokėjimų negali būti palikta 16 metams. Ir visa tai yra susijęs su 7-13 metų laikotarpiu. Dabar dėl tų suinteresuotų biudžeto eilučių, kurios mūsų ypatingai domina. Dėl EFSI buvo pasiektas sustarimas, tai turės pasiekmių biudžetui. Norėčiau priminti, kad e, dėl, tai turės poveikį horizontui 2020, šiai programai, milijardų buvo sumažintas e, sumažintos numatytos lėšos, 6 milijardais buvo, siūlino, buvo pasiūlyta sumažinti, turime 5 milijardus, dabar milijardą eurų numatėme e, tiems vadinamiesiems dalykams. Rubrikoje 1A yra programa numatyta skatinti inovacijoms ir užimtumui, socialiniams inovacijoms ir užimtumui. E, šis, ši rubrika stabili, lyginant su 2015 metais, įsipareigojimai, jasinavimai e, įsipareigojimams 2 milijonus buvom numatę, 0,5 milijonų siekia lėšų padidinimas. Tai yra susijęs su mikrofinansavimu ir kai kuriomis kitomis programomis dėl bendro fondo globalizacijai, pristaikymų prie globalizacijos. Biudžeto projekte numatėme 165,6 milijonus eurų, tai yra signavimai įsipareigojimams. Ir čia buvo priimtas labai konservatyvus sprendimas, buvo numatyti 30 milijonų eurų. Tie 5 milijonai plus e, buvo numatyti 15 metų biudžete, kai dėl personalo 1 procentų numatytas mažinimas agentūrose siūloma sumažinti e, tam tikrų pareigybių skaičių Kaip jau sakiau, pirmame, pirmoje A rubrikoje yra sumažinti kai kurie įsipareigojimai, tačiau numatytos maržos pasirengiamiesiems veiksmams. Tie bandomieji projektai yra priboti finansinio reglamento 100 milijonų. Turime parengiamiesiems veiksmams ir 40 milijonų bandomiesiems projektams. Tačiau taip pat yra numatytos ribos, e, marža kiekvienai rubrikai yra numatyta, trečia, dėl trečios rubrikos e, problemą turime, nes čia marža nenumatyta ir teks naudotis lankstumo priemonę. Ir taip pat yra ir kitas apribojimas. Europos komisija teiks vertinimus susijusius su parengiamaisiais veiksmais ir bandomaisiais projektais. Dabar rubrika 1b - socialinis Europos fondos. E, įsipareigojimams 1, apie 1 procentą sumažėja, tačiau mokėjimai 19,6 procento paauga. To tikslas yra sumažinti nepadengtus mokėjimus, kaip jau aš jums ir minėjau. Europos fondas pagal, kitas pagalba labiausiai nepasiturintiems padidėjo vienu procentų, asignavimus įsipareigojimus 26,6 vienu procentu įsipareigojimus. Ir čia aš kalbu apie 2015 metus. Jaunimo iniciatyva. Aš jau sakiau savo pranešime, dėl kurio balsuosime, dėl darybų įgaliojimų. Norėjau pasakyti štai ką, kai kurie kolegos galbūt nepastebėjo, kad numatyta buvo front loading priemonę pasitelkti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 2016-aisiais šiai iniciatyvai nėra numatyta signavimų įsipareigojimams. 16 metais neturėsime galimybės pasiremti šią iniciatyvą. Aš manau, kad turime šią iniciatyvą tęsti. E, būtų labai blogas signalas, jeigu kalbėtume apie jaunimo nedarbą, kuris yra tikrai didelis. Ir po dviejų metų užsibaigtų ta programa. Ji būtų gyventi 14-15 metais, o 16 nebegalėtų jį būti tęsiama, kadangi nėra numatyta signavimų įsipareigojimams. Norėčiau pasiūlyti čia pasiremti lankstumo priemonę, kad būtų numatyti signavimai įsipareigojimams šioje rubrikoje. Galėtume pasakyti, juk yra tiek daug nepanaudotų lėšų. Tai yra visai kitas klausimas ir turime pamastyti, ką reikia pakeisti, galbūt pakeisti kai kurias taisyklės ir išsiaiškinti, kodėl viskas nevyksta taip, kaip turėtų. Turėtume nepamiršti, kad, reik, kad siūloma imti pinigus iš tų uh, vykdomųjų programų, operatyvinių programų. Man jaunimo nedarbo klausimas yra prioritetinis. Turime nedarbo problemą ir pirmiausia turime laisvus pinigus, tuos šešis milijardus e, tinkamai panaudoti ir turime tinkamai įgyvendinti šią programą. Tad mano pozicija yra tokia, kaip aš ją išsakiau ir tikiuosi, kad parlamentas e, suteiks savo paramą šiai programai, nes ta iniciatyva tikrai turėtų būti ir toliau gyvendinama. Tai štai. Manau, kad svarbiausius dalykus būsiu jau ir aptaręs, mokėjimų klausimą taip pat iškėliau. Ir Esu pasirengęs išklausyti jūsų kolegos, kad galėtume parengti kuo geresnį 16 metų biudžetą. Žinome, kokie egzistuoja pribojimai. Reikėtų, kad būtų pateiktas tinkamas biudžeto projektas, o dabar svarstymus atliks taryba. Teikiu skaičius ir pabandysime išteiškinti, kaip taryba juos įvertins, kaip interpretuos šį klausimą. Žinome, kad taryba nuolatos bando sumažinti tą biudžetą, kuris ir šiaip yra mažiukas. Ir bandoma E, numatyti didesnės maržas, bandoma sumažinti neskiriant reikiamų mokėjimų. Ir kaip paprastai vyks mūšis su taryba, tačiau aš tikiuosi, kad taryba elgsis nuosekliai, bus atsižvelgta į kompromisus, nes buvo prisimti įsipareigojimai, svarstant daugiametę finansinę programą ir taip pat buvo padaryta visai lė tarybos pareiškimų kurie paskui gali būti taip, kad neatsidurs e, biudžeto projekte. Mm, o tai būtų prasminga, jeigu taip nutiktų. Ir tai būtų nuseklus elgesys. Dėkoju. You, Ačiū gerbiamam pranešėjui. Šiandien yra numatytas balsavimas, tačiau e, tai turėtų prasidėti 9.30, tačiau dar prieš tai turime keletą komentarų ir klausimų. Tad prašau trumpai klausti. Taip pat dar norėčiau steigti žodį mūsų e, nuomonės referentai, poniai e, Klūniai. Ar dar būtų kitų e, norinčių pasisakyti be ponios Ribeiro? Po visų šių pasisakymų mes išklausysime pono Fernandeso atsakymą ir tuomet pradėsime balsavimą. Ar sutinkate? Jeigu taip, tuomet dabar perduotų žodį e, poniai Klūmiai. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Fernandesui už šį pristatymą. Iš tiesų, e, manau, kad mūsų nuomonės e, sutampa ir mes pasiekėme kompromisą, dėl kurio vėliau bus balsuojama. Na, Sakyčiau, kad, e, kaip jūs ir pats sakėte, e, iniciatyva dėl jaunimo e, nedarbo yra svarbi ir reikėtų susitelkti ties apskritai jaunimo nedarbo problema. E, turime visus skaičius, e, žinome, kad nedarbas siekia maždaug 22 procentus, jis tikrai yra didžiulis ir tai yra nepriimtina. Taigi reikia e, daugiausiai dėmesio skirti būtent šiam klausimui, imtis iniciatyvų būtent šioje srityje. Taip pat atidžiai klausiau jūsų pastabų dėl, dėl šio klausimo. Tačiau Manau, kad iš. E, taip pat reikia pridurti, jog labai svarbu, kad e, e remiantis lankstumo principu būtų gyvendinamos tinkamos, problemos, e, tinkamos programos, nes tai tikrai labai svarbi tema. Turiuomenį, kad turime numatyti iniciatyvų skirtų įgūdžių gerinimui, žaliai ekonomikai. E, profesiniam rengimui ir darbo vietų kūrimui. Jūs minėjote e, tris svarbias sritis, tai yra užimtumą, mažas vidutinės įmonės e, ir verslumą. E, tad mes savo nuomonėje taip pat pabrėžiame, jog reikia E, daug dėmesio skirti būtent profesiniam rengimui, norint užtikrinti vėlesnį darbo vietų kūrimą. Taigi bendrai e, tariant, e, matome, jog šiandien esame pasiruošę tolimesniems diskusijoms dėl finansavimo, dėl konkrečių įsipareigojimų ir biudžeto. Tai būtų kitas mūsų darbo e, etapas skirtas kovoti su jaunimo nedarbu ir skatinti profesinį rengimą bei įgūdžių įgyjimą. Būtent ties tuo mes ir turime susitelkti. Ačiū. Thank you. Uh, and then it's Mr. Balas. The floor is yours. Labai ačiū toliau, ponas Balas. Žodis jums. Labai ačiū pirmininkė, atstovauju socialistus, mano ypač pon, kolegai Pirinskiui. Kalbant apie biudžeto klausimus, jie visuomet yra sudėtingi, nes institucijos siekia visuomet, mano manimu, sumažinti mūsų dedamas pastangas, o mūsų tikslas visuomet yra išlaikyti savo poziciją. Taigi, kalbant apie Europos socialinį fondą, e, jos lėšų skirstimas iš tiesų yra problematiškas ir turėtume skirti daugiau dėmesio tam, kad lėšos būtų panaudojamos tinkamai. Šiandien kai kurios valstybės narės to nedaro. Taigi, e, žinoma, turime dėl biudžeto e, dėrėtis ir tartis, kad paskui nereikėtų aiškinti, jog biudžetą apskritai reikia mažinti. Kalbant apie globalizaciją ir pirmą B e, eilutę, e, matome, kad iš tiesų situacija e, šiek tiek sudėtinga dėl, pirmas, dėl pirmo A rubrikos mes pritarėme iš tiesų strategija Europa 2020 e, yra svarbi ir mes e, tikrai e, pasisakėme už tai, kad būtų didelės svarbios lėšos skiriamos pagal šią, pagal šią priemonę. Ir turime tai daryti, jeigu norime, kad vieną dieną E, šioje srityje valstybės narės tikrai e, būtų nepriklausomas ir elgtųsi taip, kaip turi elgtis. Taigi džiaugiamės e, pasiūlytą iniciatyvą, tačiau liekame pasirengę ir toliau stebėti, kaip vyks tolimesni etapai, kritikuoti ir stebėti, ar lėšas bus panaudotas tinkamai. Ačiū. Thank you, uh, madam. Labai ačiū. Pone Morašartė, ačiū ponui Fernandės už tai, kad atvyko pristatyti e, atliktą darbą šį rytą. Norėčiau pasakyti štai, ką mums reikia atkreipti dėmesį į keturis dalykus, dėl kurių nusileisti neturėtume. Pirmiausia, tai turėtų būti Europos socialinis fondas. Ir visa, kas susijęs su šimtumo politika, kai e, dėl Europos socialinio fondo Jūs paminėjote, kad yra labai daug netliktų mokėjimų, tiek e, dalykų, kuriuos reikės įgyvendinti, siūloma mažinti lėšas. Tai kasgi bus? Taip ir liksime planiruodami kažkur neaiškiai, neatlikę to, kas turi būti atlikta. Mes nekalbam apie tai, kad lėšas blogai val, naudoja valstybės. Tiesiog buvo nesumokėta tai, kas turėjo būti sumokėta. Ir Jeigu valstybių ir vyriausybių vadovai nori turėti rimtą užimtumo politiką, yra būtina e, paskatinti Europos socialinio fondo e, tvirtinimą ir kaip e, žinia, dabar mes atliekam tai, kas jau turi būti atliktas seniau. Antras dalykas, tai yra jaunimo iniciatyva. Jūs apie tai kalbėjote. Svarbiausia problema, kurią čia išvelgiu, tuo tarpu, kaip jūs sakėte, mes balsavome balandžio mėnesį čia pat parlamente, jei neklystų, e, dėl iš ankstinio finansavimo 30 procentų, kuri būtų skirta jaunimo iniciatyvai, projektams paskatinti. Mes darbą atlikom rekordiniu metu, laiku su Europos komisija, nes Parlamentas ir komisija dirbo labai greitai, kad galėtume tą 30 procentų iš ankstinį finansavimą numatyti jaunimo užimtumo iniciatyvai. Ir dabar, atrodo, biudžete šio klausimu numatyta skylė, taip negali būti. Turi būti numatytas testinumas, kad politiniai veiksmai, kuriuos įgyvendinome čia, e, būtų susijęti su biudžetu, nes politiškai tai, ką mes nusprendėme, turi atsispindėti biudžete. Trečias dalykas - tai yra prisitaikymo prie globalizacijos fondas Aš žinau, ką vyriausybių ir valstybių vadovai mano šiuo klausimu. Jie seniai dirbo prie šio klausimu. Jie visi bando kranelius užsukti, taip sakant, ir e, kai svarstomas biudžetas, o paskui e, ir toliau valstybės narės teikia finansavimo prašymus, nes tas finansavimas reikalingas. To finansavimo negauna įmonės, negauna valstybės narės ta, ta, ta sumas gauna darbuotojai, tai yra perkvalifikavimui skirtos lėšos. Tai yra irgi ta tema, dėl kurios e, negalima tylėti. Ir paskutinis dalykas, tai yra pagalbos labiausiai neparituristiems fondas, valstybių ir vyriausybių vadovai, jo nenorėjo apskritai. Mes išgelbėjom šį fondą Europos parlamento aktyvių veiksmų dėka, Tai yra e, iš labiausiai piliečiams ir suvokiamas ir žiniasklaidos pateigiamas e, įsipareigojimas piliečių atžvilgių. Jeigu šio e, savo įsipareigojimo Europos Sąjungos nesilaikys, jos įvaizdis nukentės labai smarkiai. Ačiū. Thank you, Madam Ribeiro. Labai ačiū toliau, pane Ribeiro. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti e, ponui Fernandas už tai, kad jis pas mus šiandien atvyko. Ačiū už e, jo visą suteiktą informaciją. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Dėl e, investicijų pagal tam tikras programas. Pavyzdžiui, reikalingos investicijos mažose ir mikro įmonėse jos taip pat padeda užtikrinti ekonominį augimą. Na ir kitas svarbus dalykas yra e, socialinė politika. Mes turėtumėm ir toliau spręsti jaunimo nedarbo problemas. Ir dar šitą pridursiu. Kolega Fernandas taip pat sakė, kad neturėtų būti naujų programų 2016 metais, bet dėl to e, kyla pavojus uh, E, e, dėl programos skirtos e, kovai su jaunimo nedarbu įgyvendinimo. Kaip tai įtakos valstybių narių įgyventinamas programas, o taip pat ir jaunimo, taip pat garantijų fondo programą. Taip pat mane domina Kiek ankstesnėme laikotarpėje per ankstesnius metus nepanaudotų lėšų gali būti perkeliamos e, į kitą laikotarpį ir kiek yra numatyta lankstumo? For... Ačiū. Na ir galiausiai pasisakys ponas Fernandas, prašom. Merci, je... Ačiū. Dėkuoju už visus komentarus. Kalbant apie biudžetą, iš tiesų. Uh, ES biudžetas nėra didelis, tai yra vienas procentas e, BVP, 145 e, milijardai eurų. Tačiau biudžetas vis tiek yra svarbus ir kai kuriuose valstybėse narėse iš jo gaunama daugiau nei 50 procentų investicijų. Tad turime suprasti, kad tai yra įprasta E, investicijoms skirtas biudžetas, 94 procentai jo yra skirta investicijoms. Ir tai tik įrodo šio biudžeto sukūriamą pridėtinę vertę. Tad gal šiandien nediskutuosime apie e, kažkokius kitus papildomus aspektus, e, apie tai, kad e, E, daug lėšų gaunama iš valstybių narių. Kalbant apie prioritetus, aš visiškai pritariu ir jau sakiau, kad Europos socialinis fondas yra labai svarbus. E, tas pats pasakytina ir apie kitus socialiniai sanglaudai skirtus fondus, e, ypač kalbant apie užimtumo politiką. Galime paminėti ir Junkerio planą, kuris buvo patvirtintas ir kuris taip pat bus svarbus užimtumo srityje. Turime laikytis priimtų kompromisų. E, tokia yra mano pozicija. Kalbant apie daugiametę finansinę programą 2014-2015 metais, lėšos skiriamos yra susimokėti už praeitį ir tikroji finansinė daugiametė programa dar tik prasidės. Kitaip tariant, kompromisiniai įsipareigojimai ir daugiametė finansinė programa kol kas dar nėra įgyvendinami, jų nėra laikomasi. Kalbant apie iniciatyvą dėl jaunimo užimtumo, kol kas neturiu konkrečių skaičių, tačiau paprašiau komisijos man juos pateikti, kai tik tai juos gausiu, e, su jumis pasidalinsiu. Tačiau nepamirškime, kad e, tas įgyvendinamos veiksmų programos vėlavo, dėl to dabar automatiškai vėluoja ir jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas. Tačiau uh, Aš esu įsipareigojęs ir jums, ir kitiems, kad 2016 metais būtų sudaryti dotacijų įsipareigojimai, kad ši iniciatyva ir toliau veiktų. Manau, jog visi sutiksite, kad 2016 metais nereikia šios iniciatyvos nutraukti, reikia tęsti e, ir ją naudoti. Dabar turime trejus metus įgyvendinimui, tai yra N plus 3, 3 e, taisyklė. Neužmirškime, kad laikomės e, socialinio fondo nu, nuostatų. Na, nu, 2016 metais mes e, galime pagalvoti apie naujas iniciatyvas dėl jaunimo užimtumo. Kalbant apie fondą skirtą prisitaikyti prie globalizacijos, e, tie turimi e, keli milijonai, man atrodo, yra nedidelė suma. Ir e, susidaro įspūdis, kad kartais valstybės narės E, šį fondą kritikuoja, tačiau vėliau būtent jos e, juo labai nori ir naudojasi, tad reikia nuoseklumo. E, taip pat kalbant apie dotacijų ir mokėjimų įsipareigojimus, jų reikia laikytis. Kalbant apie maržas, 2015 ta marža buvo daugiau nei tūkstantis E, eurų. Tačiau nepamirškime, kad 2016 metais e, ši marža bus 2,2 milijardai ir skirta antram sky, e, skyriui, taigi pakankama marža. Taip pat turime ir lankstumo priemonės. Kalba, to, tokias kaip uh, fondą skirtą prisitaikyti prie globalizacijos padarinių. Tai yra specialus, speciali priemonė, kuri yra atsieta nuo biudžeto, nuo daugiametės finansinės programos. Kitaip tariant, jos lėšos neįtraukiamos į biudžeto lėšas. Taigi turime lankstumo priemonių, kurias galime naudoti Ypač jas galime e, panaudoti e, jaunimo užimtumo skatinimui. Ir kaip jau sakiau, 2016 metais atsiras naujas dalykas, tai yra bendra marža, kurios anksčiau daugiametėje finansinėje programoje nebuvo. Kitaip tariant, nepanaudotos lėšos bus e, įskaičiuotos į tą bendrąją maržą ir tada galės bus panaudotos šios lėšos tik siekiant politinių tikslų, tai yra augimo ir užimtumo. Tai tikrai yra labai svarbi naujiena. Aš tai nekartą e, kartojau darybose dėl Junkerio plano. Taryba norėtų tai užmiršti. Nes vis dar dirba su pas, paskutinė e, daugiametė e, finansinė programa, tačiau šioje šios programos 14 e, straipsnė numatyta, kad vienais metais nepanaudotos lėšos bus perkeltos į bendrąją maržą ir galės būti panaudotos tik politiniams tikslams įgyvendinti, tai yra augimui ir užimtumui skatinti. Ir ten netgi yra nurodyta, kad ypač šios lėšos gali būti e, skirtos jaunimo užimtumui skatinti. Taigi tai buvo numatyta pasiekus kompromisą su taryba. Iš tiesų, dėrybos su taryba dėl biudžeto klausimų visuomet yra sudėtingos tačiau mes dėsime visas pastangas, kad šių kompromisų būtų laikomasi, įskaitant ir e, įsipareigojimus dėl e, asignavimo. Aš jau nekartą e, sakiau, kad šie klausimai, mano nuomonė, apskritai yra nediskutuotini ir gėdinga, kad dėl mokėjimų vėlavimų turime mokėti papil, e, palūkanas. Kaip jau sakiau, tie vėlavimai yra natūrali e, pasiekmė išplaukianti iš e, įsipareigojimų nevykdymo. Šiandien mes kalbame apie tai, kas jau buvo atlikta, apie lėšas skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms, E, regionams, vietos valdžios institucijoms, jaunimui ir panašiai. Tai yra kalbame apie lėšas, kurios jau buvo išleistos. Dėkoju uždėmesi ir tikiuosi, jog palaikysite mus ir dirbsime kartu, kad būtų parengtas geresnis biudžetas. Labai ačiū ponai Fernandas už e, tokią konkrečią griežtą poziciją tikrai tikėkime, kad bus pakankamai lėšų kovai su nedarbu. Ačiū, kad šiandien pas mus atvykote. Mes e, dėl šio klausimo plenarinėme posėdėje balsuosime Liepos mėnesį, o dabar e, galime pradėti ruoštis šios dienos balsavimui, kuris prasidės po poros minučių. My order is not the order of the vote, huh? so there is in between. Okay, then we'll start with the voting. Kągi, pradėkime balsuoti. Visų pirma, Europos e, globalizacijos fondas ir e, Suomijos prašymas. Balsuosime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Labai ačiū. O dabar galime balsuoti dėl pranešimo apie valstybių narių žimtumo politikos gairias. 101 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko Atmesta. Ką kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. L kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. M kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 127 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. AB kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau 129 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 130 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. N kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. NA kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 141 pakeitimas kas už kas prieš, kas susilaiko pritarta. 142 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. O kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 151 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. P. Kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 157 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Q kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 157, sako pirmininkė. Ne, vis dėlto Q kompromisas. Pradedame balsuoti. And the vote is closed. Baigiame balsuoti. Taip, pritarta šiam kompromisui. 28 už. Dabar 170 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. R kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau 177, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Kompromisas S, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau. T, kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. U kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 189 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime gerai. 189 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti, pritarta. 24 už. Dabar V kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. W kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau 212, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 213. Dabar 213. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 214. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Kompromisas X. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau kompromisas Y kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Kompromisas Z. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Kompromisas AA. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 245. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 246 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Kompromisas A. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 34 pakeitimas. Okay. Uh, the vote is closed. Baigiame balsuoti, pritarta 29 balsavo už. Toliau. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas - pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip, pritarta, 28 balsavo už. Dabar B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 49, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 51 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas pakeitimas buvo atsimtas. 53 atkrenta. 54 atkrenta, 55 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 56 pakeitimas balsavimas dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime 56 pakeitimo antroji dalis. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. Šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta? 57 atkrenta. 58 irgi atkrenta. Dabar C kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko pritarta. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime. D kompromisas, pradedame balsuoti. And the, the vote is closed. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar E kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau 67 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 68 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pasitikrinkime 68 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 22 balsavo už F kompromisas su žodiniu EPP pakeitimu. Sorry, is there a problem? Are there objections to the oral amendment? There are objections to the oral amendment. Mm, okay. So we vote on the original text. There are objections. We to... stick to the original. Balsuokime dar dėl originalaus F kompromiso teksto be žodinio pakeitimo. Taigi, pradinis tekstas F kompromiso kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. G kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. O dabar dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. H, kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. I, kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 94 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 96. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. J kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Na, o dabar balsuokime dėl viso e, pranešimo projekto su patvirtintais pakeitimais. Pradedame balsuoti. Dar galime balsuoti, o dabar balsavimas baigtas. pritarta 37 balsavo už, 6 prieš. Thank you to Madam Agia. Labai ačiū poniai Ačėja. O dabar galime eiti prie kito klausimo. Žalio žimtumo iniciatyva. Pradėsime nuo J kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Dvidešimt trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 55 už prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime dėl 55 pakeitimo elektroninių būdų. Dar galima balsuoti. Ir baigiame balsavimą. Atmesta. Pastaba iš salės ne į mikrofoną. Gerai, tęsime balsavimą, sako pirmininkė. NV2. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. NV3. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. NV5 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. NV6 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. L kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 61 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. PM1 kas už, prieš, susilaikė, regisi patvirtinta. Pasitikrinkim dėl šio pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. M kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas N kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. 64 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 65 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. O kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. P kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 76 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinamės dėl 76 elektroninių būdų. Dar galime balsuoti ir baigiame. Atmesta. 77. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Q kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 83 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 84 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. R kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 87 pranešėjo pakeitimas, dvi dalys balsuojam dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, pasitikrinkim dėl šio, sako pirmininkė, balsuojame dėl 87 pakeitimo antros dalies. Pradedame. Ir baigėme balsuoti. Patvirtinta. 27 kolegoms balsavus už. S kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 91 už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinamės dėl 91. Pradedam balsuoti. Baigina. Atmesta. Dviejų balsų persvaram. 93. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 94 už. Prieš susilaikė patvirtinta. T. Kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. T. A. Kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. FEM 3, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikriname dėl FEM 3 pakeitimo elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. Patvirtinta keturių balsų persvara. FEM 4, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 99 už, prieš, susilaikė patvirtinta, šimtasis už, prieš, susilaikė patvirtinta, šimtas pirmas už, prieš, susilaikė patvirtinta, šimtas antras už, prieš, susilaikė patvirtinta. U kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. V. Kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir dabar. 106 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl 106 pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dar galime balsuoti. patvirtinta trijų balsų persvara. FEM 7 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 110 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dvigubavė kompromisas. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. X kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 116 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ir dėja tai ne paskutinis pakeitimas. 117 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas XA, kas už, prieš susilaikė atmesta. Tikrinamės dėl kompromiso XA. Balsuokime. Baigime balsuoti. Atmesta keturių balsų persvaram. Fem šeši kas už prieš, susilaikė, patvirtinti. Fem 10, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Fem 14, kas už, regis atkrenta, sako pirmininkė. Nors ne, ne, Fem 14, kas už, kas prieš, susilaikė, turim pasitikrinti. Fem 14. Pradedam balsuoti. Baigėme. Atmesta. Šešių balsų persvara. Sam šeši, kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Sam trylika, kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Sam septyniolika, kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. į kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 123 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Kompromisas Z. Kas už, prieš, susilaikė. Turime balsuoti elektroniniu būdu, nes nėra aišku. Z kompromisas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 40 kolegų balsavus už, bet reikėjo kelt rankas. 24 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 130 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 131 už, prieš susilaikė, atmesta. Tikriname dėl 131. Dar galim balsuoti. Baigiam balsavimą. Patvirtina penk, patvirtinta penkių balsų persvara. 132 už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas AA. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas AD. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas AC. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. NG29. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 140, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. AD kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 147, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 148 už, prieš, susilaikė, atmesta Patvirtinta. 149 už. Prieš. Susilaikė. Galėtų būti atmestas, bet nesu tikra, sako pirmininkė, todėl pasitikrinkim. Dėl 149. Pradedam balsuoti ir baigiame. Trijų balsų persvara patvirtinta. A, E kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas AF kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar NB 19 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. NV20 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 153, 154, 155 ir 156. Visų kartų, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Tikrinamės. Pradedam balsuoti. Dar galime balsuoti. Vis dar galime. 153, nuo 153 iki 156 imtinai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šimtas penkiasdešimt septintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šimtas penkiasdešimt aštuntas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 159 už, prieš, susilaikė, atmesta. 160 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas AFA, kas už, prieš, susilaikė, regis patvirtinta. Dabar balsuosiu dėl Envy 21. Kas už? Bet regis balsavimo sąraše yra padaryta klaida. E, ir dėl to būtent dabar 21. Dabar balsuojamas už, prie susilaikė, patvirtinta. Envy 22. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 162. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas AG, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas šešiasdešimt aštuntasis, kas už, prieš susilaikė. Turim pasitikrinti dėl šio, dėl 168. Balsuokime ir baigiam balsuoti. Atmesta. Dešimties balsų persvaram. Envi 23. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 169. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Envi 25. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 170 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 172 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. NB 26 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. NB 27 kas už, prieš susilaikė atmesta. NV 28 kas už, prieš susilaikė Patvirtinta. Kompromisas AH, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar einam tiesiai prie kompromiso AI. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas AJ, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. Šimtas aštuoniasdešimt aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas aštuoniasdešimt devintas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas devyniasdešimtas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 191 už, prieš susilaikė atmesta. FAM 2. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 192. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 193. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 194. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Kompromisas AK. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 196. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas AL už prieš susilaikė patvirtinta. NV11 kas už prieš susilaikė atmesta. NV12 kas už prieš susilaikė patvirtinta. NV13 už prieš susilaikė patvirtinta. 198 už prieš susilaikė patvirtinta. 199 kas už prieš susilaikė. Turim pasitikrinti. Dėl 199. Pradedam balsuoti. Atsiprašau, sako pirmininkė. Šiam pakeitimu parodyta didžiulė parama. Sam 11, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dušimtasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 201 už, prieš, susilaikė, atmesta. NV34, kas jis, e, jis atkrenta? Nors ne, ne, sako pirmininkė, tai tuomet kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. NV35, kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. NV36, kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 202, kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 203, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 204 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkim dėl 204 dar. Pradedam balsuoti. 205, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkime dar dėl 205. Baigėme balsuoti. Atmesta. 206, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 207 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 208 už prieš dėl 208 pakartokim už prieš susilaikė atmesta. Tikrinamės dėl 208. Baigėme balsuoti. Atmesta. Kompromisas A. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntasis. Už. Prieš susilaikė atmesta. B kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. C kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. D kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 pakeitimas kas už prieš, susilaikė, atmesta. 16 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas E kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimtasis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. F kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. D kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Čia buvo G kompromisas 32 pakeitimas dabar kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikė, galėtų būti ir patvirtintas reikėsi, bet pasitikrinkim dėl 34. Baigiam balsuoti, patvirtinta. 32 kolegom balsavus už. 35 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. H kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. G. Konstatuojama dalis, 38 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 39 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. H. Konstatuojamoji dalis, kompromisas I, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 40 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 46 pakeitimas. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė, balsam iš pradžių dėl 46 pakeitimo pirmos dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. Tas pats pakeitimas antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tikrinamės dėl 46 pakeitimo antros dalies. Dar galime balsuoti. O dabar baigiame. Patvirtinta. Trijų balsų persvara. 47 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Fem aš kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinamės dėl FEM H. Balsuokime. Dar galime balsuoti, sako pirmininkė. Ir baigėme. Patvirtinta. 5 balsų persvara. Sam J. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikrinti norite taip dėl šio pakeitimo. Balsuokime. Dar vis galim balsuoti ir baigiame. Patvirtinta penkių balsų persvara. 49 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 50 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 51. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmas pakeitimas dabar. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ir trečias. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar mm, balsuosime dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Dar galime. Vyksta vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 41 kolegai balsavo už, už 7 prieš. Congratulations to... Sveikiname Jean Lambert. Then we'll go to the draft opinion on the budget for 2006. Dabar dėl 2016 metų biudžeto įgaliojimų susijusių su trišaliu įgal... į dialogu. E, pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas, kas prieš Dabar trečias, kas už, kas prieš priimta. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl trečiojo pakeitimo. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Nesitikėjau to, tad iš karto perikime prie pakei... septinto pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Septintas pakeitimas. Balsavimas baigtas. Pakeitimas e, priimtas 28 balsai už. Pereikime prie pirmos B dalies, aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. E, kompromisas B, kas už, kas prieš, pri, e, priimta. Tuomet pereikime prie 15 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 20 pakeitimas, kas Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Patikrinkime. Balsavimas dar nebaigtas. Kažko vis dar laukiame. Na, o dabar baigiam ir patikrinkime. Pakeitimas atmestas dviem balsais. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 26, atsiprašau, 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 28 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pakeitimas priimtas 8 balsų persvarą. 28 už. 28 pakeitimas. Dabar 29 pakeitimas atmestas, 30 pakeitimas už, prieš, kas susilaiko priimta, 31 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. E kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 35 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 36, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 38 pakeitimas atsiimtas, 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Jie kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. O dabar balsuokime dėl viso e, pranešimo e, nuomonės projekto su pakeitimais. Balsavimas baigtas. Priimta. 40 už, 7 balsai prieš. Ačiū visiems. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Matau, kad mes vis Darbus nuveikėme greičiau, net šešiomis minutėmis greičiau negu planuota. Tad dabar pereikime prie 11 darbo tvarkės punkto dėl valstybių narių įgaliojimų ratifikuoti Okay, we start. Uh, Taigi siūlau tęsti ir grįžti prie darbo tvarkės. Tai yra 11 jos punkto. Tai yra valstybių narių įgaliojimas ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl priverstinio darbo 2014 m. protokolo nuostatas susijusias su socialinę politiką. Mūsų buvo paprašyta pritarti teisės akto pasiūlymui. Tai yra tarybos sprendimas ir Galiausiai sprendimas bus priimtas atsižvelgus į užimtumo komiteto nuomonę, ar šis teisės aktas priimtinas, ar turėtų būti atmestas. Taigi šis punktas tikrai yra labai svarbus ir norėčiau iškart perduoti žodį mūsų pranešėjui, ponui Patrikui Liojerik iš GUE grupės. Gi, suteikiu Jums žodį. Madame euh, la Présidente. Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos. Dokumentas, kurį parengiau, yra susijęs su 2014 metų protokolo dėl e, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl priverstinio darbo patvirtinimo. Ši konvencija buvo parengta 1930-aisiais, taigi ją reikia atnaujinti. Galbūt keista, kad tie atnaujinimai daromi taip vėlai, tuo labiau, kad e, remiantis tarptautinę darbo organizaciją, šiandien vis dar 21 milijonas žmonių yra e, verčiami dirbti. Tai taikoma ir e, filipinietiai namų tvarkytojai ir Katare dirbantiems statybininkams, kurie, statybininkams, kurie stato stadioną pasaulio futbolo čempio, čempionatui. Tai taip pat taikoma ir e, vaikų darbui. Visa tai sukuria daug skausmo, tačiau e, priverstinio darbo organizatoriams atneša 150 milijardų dolerių per metus ir tai yra netoleruotina. Priverstinis darbas e, dažnai yra pagristas fizinė ir materialinė prievarta, tačiau šiandien atsiranda ir naujų išnaudojimo formų, ypač e, turtingose šalyse. Tos formos yra subtilesnės, e, sunkiau pastebimos, tačiau jos taip pat yra svarbios ir paremtos viltimi. Nuo to kenčia vyrai, moteris ir vaikai, kurie e, vilėsi surasti geresnės gyvenimo sąlygas, tačiau jiems tenka nusivilti. E, tarptautinės darbo organizacijos duomenimis 880 tūkstančių Europos Sąjungoje gyvenančių žmonių vis dar kenčia nuo šių uh, naujų priverstinio darbo formų. Europos žemynė tokių žmonių yra 1,6 milijono. Šie žmonės yra apgauti jų tariamų darbuotojų, o vaikai yra susilpninami, kuomet praranda sąsąją su savo šaknimis. Labiausiai nukenčia moteris, vaikai ir migrantai. Tai yra labiausiai pažeidžiamos grupės, kuriams skiriamos E, skiriami patys prašiausi darbai pačiomis prašiausiamis sąlygomis, pavyzdžiui, prostitucija. Prie to dar neužmirškime fizinio smurto, psichologinio e, smurto, socialinės izolacijos ir baimės jausmo. Su šiomis priversinio darbo formomis mes taip pat turime kovoti ir nutraukti tą uždarą e, ratą. Toks ir yra 2014 m. protokolo tikslas. Juo atnaujinama 1930 konvencija, sukuriant naujas priemonės skirtas kovoti su priversiniu darbu ir šios priemonės yra teisiškai privalomos. Remiamasi principu, kad pasikeitė tik priversinio darbo formos ir aplinkybės. Taigi reikia imtis naujų priemonių, e, kad būtų bendradarbiaujama su partneriais ir valstybėmis ir sėkmingai kovoti su priverstiniu darbu tam numatytas antras straipsnis, kuriame sakoma, kad reikia skatinti žmonių švietimą, e, taip pat gerinti socialinę apsaugą, ypač e, darbuotojų migrantų atžvilgių, gerinant darbo inspekcijų e, paslaugų kokybę, taip pat gerinti bendradarbiavimą su viešuoju ir privačiu sektoriumi bei kovoti su tikrosomis priverstinio darbo e, priežastimis. Taip pat pastebime, kad e, dabartiniai teisės aktai e, nepadeda pagerinti situacijos. Na, bet grįžtant prie 2014 metų protokolo, reikia pabrė ten pabrėžiama, jog e, valstybės narės turi prisimti daugiau atsakomybės e, už e, priversinio darbo aukų apsaugą, numatyti tinkamas kompensacijos sistemas ir mechanizmus. Nepriklausomai nuo to, koks būtų uh, E, priversinio darbo aukų teisinis statusas. Taip pat e, valstybės narės turi būti užtikrintos, kad e, priversinio darbo aukos nebus baudžiamos už tai, ką jos buvo priverstos daryti, net jeigu tai buvo neteisėti veiksmai. Perskaičius šias nuostatas, tampa aišku, kodėl, pavyzdžiui, e, Kataras prieštarauja šio protokolo prieimimui. Šiame protokole pabrėžiama atsakomybės svarba ir raginama šį protokolą priimti ir ratifikuoti kuo greičiau. Ratifikavimo procedūra šiuo atveju yra supaprastinta, tai yra pritarimo procedūra. Kitaip tariant, mes galime tiesiog pritarti arba nepritarti pasiūlymui, e, nepateikiant jokių pakeitimų. Aš laikiausi šių taisyklių ir neteikiau jokių pakeitimų, e, tik keletą pastebėjimų. Prim, patvirtindami šį 2014 metų protokolą, mes prisidėtume prie tarptautinio globalaus humaniško plano įgyvendinimo, kuris skirtas kovoti su išnaudojimo formomis ir kuriuo būtų įtvirtinami teisiniai principai, ypač darbo teisės sferoje. Todėl, mano manimu, labai svarbu priminti, jog mūsų pareiga yra užtikrinti apsaugą nuo e, išnaudojimo. Dėl to mes turime kuo greičiau ratifikuoti šį protokolą ir imti įgyvendinti priemonės, kurios yra numatytos šia, šiuo protokolu. Dėkoju Jums, e, gerbiama pirmininkė ir mėly kolegos, uždėmesį. Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį ponui Bach, kuris yra EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas. Prašom. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad priverstinis darbas, kaip kad ir pasakojo pranešėjas, e, iš tikrųjų turi labai skaudžių pasiekmių, ypač e, jauniems žmonėms. E, tai yra nusikaltimas, tai yra žmogaus teisų pažeidimas. Milijonai žmonių iš mūsų, o tiksliau iš visų politinių institucijų, tikisi ryštingų veiksmų tam, kad būtų padarytas galas priverstiniam darbui, e, kuris turi pragaištingų pasiekmių žmonių gyvenimui. Su mumis siejama tikrai daug vilčių ir dėl to, e, e, kalbant apie TDO 30 metų konvencijos papildymą protokolu, yra tikrai labai svarbus žingsnis. Pranešėjas jau e, viską mums papasakojo, kalbant apie ES socialinę politiką, tai e, į socialinės politikos aktus jau yra įtrauktos kai kurios šios konvencijos nuostatos. Aš manau, kad reikėtų e, suteikti leidimą tarybai kiek įmanoma greičiau patvirtinti šį protokolą tam, kad būtų veikiama visos ES interesų vardan. Taigi EPP e frakcija e, remia tiek e, pranešėjo pranešimą, tiek ir raginama, raginimą valstybėms narėms, kiek įmanoma greičiau ratifikuoti protokolą. Ačiū. Dėkoju. Toliau SND frakcijos vardu Jūta Steindruk. Prašom. Ačiū. Mūsų šešėlinis pranešėjas Brando Benifai negalėjo atvykti šį posėdį, nes kilo problemų su skrydžiu. Aš jo vardu galėčiau pasakyti, kad ir jis nori padėkoti pranešėjui už visą nuveiktą darbą ir taip pat visapusiškai remia šį pranešimą. Iš tikrųjų kalbama apie labai svarbų reikalą. Europos parlamentas turėtų pritarti e, e, šiai konvencijai, šiam protokolui. Beje, pranešėjas e, labai išsamei papasakojo, kodėl valstybės narės turėtų ratifikuoti tokį protokolą. Šis protokolas beje susijęs ir su socialinė bei darbo rinkos politika. Kalbant apie privestinį darbą ES ir už ES ribų, tai mes turime su e, šio reiškiniu griežtai kovoti e, ir turime pademonstruoti solidarumą. Svarbu, kad būtų patvirtinti ir ratifikuoti tarptautiniai standartai. Mums reikia suformuoti bendrą požiūrį. E, kova prieš neteisėtą arba juodą darbą gali būti prasminga tik tada, kai bus užtikrintas e, tinkamas bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Na ir galiausiai, mūsų frakcija mano, kad šios dienos protokole turi būti labai aiškiai užfiksuota, kad mums neprimtina, jog valstybės narės jau pradėjo darybas dėl protokolo, Prieš tai nepasikonsultavusios e, e, su kitomis institucijomis. Daug klausimų kelia e, toks elgesys. Tokie veiksmai galėtų būti pateisinami tik išskirtiniais atvejais. Aš norėčiau paprašyti komisijos pirmininko išsakyti abejonę dėl tokių tarybos veiksmų. Reikėtų parengti laišką tarybai ir išsakyti e, užimtumo komiteto poziciją. Kiekviena ES institucija ko gero norėtų, kad e, šis protokolas būtų patvirtintas kiek įmanoma greičiau, bet vis tiek reikėtų laikytis europinių taisyklių. Na, o šiaip tikrai labai ačiū pranešėjui už išties puikų pranešimą ir tikiuosi ir tolimesnio vaisingo bendradarbiavimo. Ačiū. Thank you. I'll give the... Dėkoju. O dabar pane Harkin, Alda frakcijos šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė, kaip jau pasakė e, pranešėjas. E, mums reikėtų atnaujinti 1930 m. TDO konvenciją, beje, tinkamai gyvendinti. Na ir valstybės narės turi parengti nacionalinius veiksmų planus tam, kad užtikrintų, jog būtų panaikintas priversinis darbas. Taip pat reikia konsultuotis ir su profsąjungomis bei darbdavio organizacijomis viso šio proceso metu svarbu, kad būtų teikiama informacija labiausiai pažeidžiamiems asmenėms. Jie turi žinoti, kokios yra jų teisės. Taip pat reikėtų sustiprinti ir darbo inspekcijos atliekamus patikrinimus. Protokolas iš ties svarbus. Pagalvokime apie priverstinio darbo aukas. Reikia imtis veiksmingų priemonių tam, kad tokios aukos būtų atpažintos ir joms suteikta pagalba. Ir taip pat e, reikia suteikti e, kompensacijas aukoms bei užtikrinti teisę kreiptis į teismus. Vyriausybės turėtų būti e, paragintos imtis veiksmų, kad apsaugotų migrantus, darbuotojus. Kaip žinia, ypač moteris migrantės yra itin pažeidžiamos. Pasižiūrėkime, kas šiuo metu vyksta viduržėme jūroje. Į ES plūst asmenis e, e, su netvarkingais dokumentais ir tokie asmenys yra labiausiai pažeidžiami. Pasižiūrėkime, kokia yra dabartinė padėtis. Daugelis iš tų migrantų tikrai labai tikėtina, jog e, bus priversti dirbti nelegaliai. Šie asmenys atvyksta prie ES sienų, jas kerta. Ir mums svarbu, kad Tarptautinės darbo organizacijos konvencija būtų ne tik ratifikuota, bet ir jos būtų iš tikrųjų paisoma ir kad ji būtų įgyvendinama. Buvo paminėtas Kataras ir e, buvo pateikta ir kitų pavyzdžių. Mes e, ir praėjusią savaitę plenarnėje sesijoje kalbėjome apie tai, kiek jau žmonių žuvo statant stadionus Katare, besiruošiant žaidynėms. Ir iš tikrųjų galima konstatuoti, kad ten irgi vyksta priverstinis darbas. Svarbu, kad šią konvenciją paremtų ir kitos šalis ir manau, kad į tai irgi reikėtų atsižvelgti. Ačiū. Ačiū, Žan Lambert, žaliųjų frakcijos pranešėjas, šešėlinis pranešėjas. Dėkuoju. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai, iš tikrųjų šis TDO protokolas labai svarbus. Kalbant apie žaliųjų frakcijos poziciją, mes norėtumėm, kad e, protokolas būtų patvirtintas kiek įmanoma greičiau. Kaip jau sakė ir kiti kolegos, tai turėtų būti mūsų tikslas. Galbūt reikėtų vengti papildomų nuostatų į protokolą įtraukimą, nes tai užvilkintų visą procesą. Dėl pažeidžiamumo. Kaip žinia, tai vis dar labai aktualus klausimas Europos Sąjungoje ir čia kalbu ne vien tik tais apie pažeidžiamus migrantus darbuotojus iš trečiųjų šalių, apie ką kalbėjo kolegė Harkin, bet nepamirškime ir Europos Sąjungos piliečių. Štai buvo visai neseniai atveju, kai e, benamiai buvo verčiami dirbti. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė, Švedija tokiu atveju yra pasitaikę. Taigi, šią problemą reikia spręsti. Dabar dėl e, darbo inspekcijų atliekamų patikrinimų e, vienas universitetas neseniai atliko tyrimą, kurio rezultatai tikrai įdomus. Na, o šiaip noriu pasakyti, kad mes remiame pranešėjo požiūrį ir neketiname teikti jokių pakeitimų. Ačiū. Madame Agė, EFTD Shadow. Ačiū, pane Adžėja, e FTD frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, kaip ir kiti kolegos, taip ir mes e, pritarėme pranešėjui, neketiname pateikti jokių pakeitimų šiam pranešimui. Mes pritarėme ir tiems pasiūlymams, kuriuos pateikė pranešėjas. Taigi labai ačiū pranešėjui, ačiū už e, visą nuveiktą darbą. Aš tau leisiu pateikti tik tais keletą pastabų, galbūt jos pasirodys naudingos. Pradėsiu nuo 1930 m. konvencijos antrojo straipsnio. Ten yra pateikta apibrieštis, kas yra priverstinis darbas. E, yra e, nurodoma, kad e, tai yra darbas, kurį atlieka žmogus, kuriam yra grasinama arba kuriam daromas spaudimas. Aš noriu pabrėžti, kad Čia kalbama apie labai aišku žmogaus teisų pažeidimą, būtent tam yra skirtas didžiausias dėmesys. Problema yra susijusi ne vien tik tai su praeitimi, dėja ši problema egzistuoja ir dabar. Kalbame apie 12 milijonų e, e, žmonių visame pasaulyje. Jų atliekamas darbas sukuria 32 milijardų apyvartą. Šie skaičiai tikrai sukrečia. Aš dar norėčiau paminėti E, keletą problemų. 30 metų konvencijos antrame straipsnėje kalbama ir apie prevencinės priemonės. Nurodoma, kad turi būti atliekamos darbo inspekcijos, e, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Taigi būtina atlikti kontrolę. E, kontrolės metu galima spręsti vairias problemas ir taip pat reikia atsižvelgti į tas šalis, kur problemos yra didžiausios. Tai yra šalis labiausiai kenčiančios nuo krizės. Ir galiausiai protokolo trečias straipsnis. Ten rašoma, kad kiekvienas narys turi imtis veiksmingų priemonių tam, kad e, identifikuotų, e, išlaisvintų ir padėtų e, visoms privestinio darbo aukoms. Šioms aukoms reikia teikti ir socialinę pagalbą Taip pat e, e, noriu pasakyti, kad ši formuluotė yra gana abstrakti. Man atrodo, kad yra paliekama per nelik didelę veiksmų laisvę valstybėms. E, kiekviena valstybė gali elgtis kaip tik tais nori, remiantis tokią formuluotę. Galbūt reikėtų bent jau kažkokių tai minimalių nuostatų. Uh, Taigi norėčiau paprašyti, kad būtų atsižvelgta ir į šias mano pastabas, bet šiaip labai ačiū pranešėjai. Thank you, uh, Vice Chair. Dėkuoju. Pone Jazlovicka, prašau. Dėkuoju, pane pirmininkė. Šio protokolo ratifikavimas yra labai svarbus, nes nes yra iš tikrųjų labai svarbu apsaugoti trečiųjų šalių migrantus ir taip pat mūsų šalių piliečius. Turime skleisti žmogaus teisės, turime eliminuoti e, prekybą žmonėmis. Būtent dėl to yra labai svarbu, kad Europos parlamentas paremtų šio protokolo ratifikavimą, tačiau negaliu e, pritarti pranešėjo pateiktam pagrindimui. E, dėl, ten yra kalbam apie žmogaus teisių pažeidimų eksploatuojant tos žmonės ir naudojantis prekybą žmonėmis. Visa tai yra suplakama krūvon su darbuotojų komandiravimu. Nu, tai dėja netitinka tikrovės, nes darbuotojų komandiravimas yra visiškai teisėta veikla. Ir jeigu teisės aktai pažeidžiami, mes esame prieėmę priemonės reikiamas dar pernai, ką reikėtų daryti, kad tie pažeidimai būtų eliminuoti. 96 metais buvo priimta pagrindinė direktyva, kur yra pasakyta, kad komandiravimo atveju būtina numatyti minimalų, daik, e, minimalų darbo užmokestį e, ir kai kurias kitas taisyklės, kurios turi būti ir tas minimalus darbo užmokestis būti ne mažesnis negu minimalus darbo užmokestis šalyje, kur žmogus dirba. E, daugybė tūkstančių žmonių pasinaudojo šiuo darbuotojų mobilumo skatinimu ir tai, tai yra labai pozityvus žingsnis. To negalima lyginti su priversiniu darbu, eksploatacija ar prekyba žmonėmis. Būtent dėl to ir sakau, kad nepritariu pranešiau pateiktam pagrindimui. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Dabar žodis. Europos komisijos atstovai, atstoviai, poniai Dialų. Ponui Dialų pasitaiso pirmininkė iš užimtumo generalinio direktorato. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, už man steiktą žodį. Norime padėkoti pranešėjui, ponui Eliojai, už parengtą pranešimą ir paramą e, šiandien išreikštą diskusijoje. Norime pareikšti ir savo vertinimą ir noriu pasakyti, kad vertiname visų indėlį. 14 metų birželį e, Tarptautinis darbo organizacijos trišalį taryba patvirtino protokolą ir rekomendacijas susijusias su priverstiniu darbu. Šių priemonių prieimimas koordinuotai sureagavo į valstybių narių ES poreikius. Europos komisija prisidėjo prie šių pastangų, kad tos priemonės būtų priimtos. Po prieimimo šių priemonių komisija ėmėsi veiksmų, e, buvo pateikti siūlymai. Konvencija birželio mėnesį buvo priimta, o tarybos, e, tarybos sprendimas buvo priimtas 14 metų rugsėjai kaip buvo pabrėžta įvairiuose pasisakymuose, kuriuos štai pateikė kalbėję asmenys, e, kova su priesniu darbu ir jo prevencija yra svarbi tiek ES vidaus išorės politikai. Europos komisija ir ES yra įsipareigojusi skleisti žmogaus teisės, kovoti su priekyba žmonėmis ir Tai taip pat atsispindi ir ES išorės politikoje. <clears throat> Protokolas prisidės prie geresnės valstybių narių apsaugos, prie geresnės žmonių teisų apsaugos ES. Šalis, kurios pasirašo šį protokolą, e, sutarė, jog bus kovojimas su priversiniu darbu, kovoti su prekyba žmonėmis, e, padėti aukoms E, to priverstinio darbo ir padėti ieškoti sprendimų, kad tokio darbo nebūtų. Komisija remia tarybos sprendimą ir norėtų sulaukti parlamento pritarimo. Tai yra labai svarbus elementas bendroms ES pastogoms siekiant, e, kad visame pasaulyje šis dokumentas būtų gyvendintas. Greitas šios svarbaus dokumentų ratifikavimas prisidės kovoti su priverstiniu darbu aukos galės lengviau sulaukti kompensacijų ir galėsime to būdu plėtoti geriau tarptautinį bendradarbiavimą. Ačiū. Thank you. Ačiū. Sako pirmininkė. Na ir ponas Lijarik apibendins. Prašom, kolega. Ponas Lijarik. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pasisakė šios dienos diskusijoje. E, Matau, kad sulaukėme išskyrus vieną pasisakymą, sulaukėme šiaip plataus konsensuso, kolegos kartais mato, kaip, e, kaip, kaip svarbu yra savokos ir kartais kai kurios savokos teisiškai yra ypatingos svarbos, pritariu kolegiai. Tačiau šiandien egzistuojančios savokos šiame tekste leistų reikšmingai žengti pirmin tiems, kurie kenčia šiandien nuo priverstinio darbo. Jeigu patvirtintume šį dokumentą, jeigu tai vyktų ES institucijose, tai aš manau, kad mes matytume, kad ES turi ir daug žmogiškesnį veidą ir aš manau, kad to tikrai ES reikia. Ne aš, ponė pirmininkė, turėčiau komentuoti socialistų pateiktą pastabą, tą padarė mūsų kolegė, jūs galite tai vertinti, tačiau suprantu, ką kolegė norėjo pasakyti. Tačiau nenorėčiau, kad ta kritinė pastaba netaptų jurisprudencija mūsų darbė. Aš geriau jau paremsiu tą pastabą, o jūs elgėtės kaip reikia, tik e, pasakysiu tie, kad šiandien svarbiausia yra šį tekstą paremti, kad jis būtų patvirtintas. Ačiū. Thank you. Uh, deadline. Ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas yra birželio 18 diena. Tuomet 15, Liepos 15-16 bus dėl to balsuojama ir e, galiausiai po vasaros atostogų e, rudenį rugsėjo mėnesį bus balsuojama per plenarinį posėdį. Ačiū visiems dalyvavusiems diskusijoje. Pereikime prie 12 punkto. Nelygyb, tai yra neligybės mažinimo ypatinga dėmesį skiriant vakarų skur, vaikų, atsiprašau, skurdui. Tikiuosi, kad visi e, dalyviai yra susirinkę. Tad e, galėsime aptarti šį punktą. E, Buvo nemažai pakeitimų. Iš viso 309 e, pakeitimai. Ir visų pirma, perduodu žodį mūsų pranešėjai, poniai Ines Kristinai Zuber. Obrigada, senhora Presidente. Uh, eu começo por agradecer. Uh... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už įvairių parlamentarų nu, nuveiktą darbą, už jų pateiktus pakeitimus. Iš viso buvo gauta 309 pakeitimai dėl pranešimo, dėl neligybės mažinimo, taigi skaičius yra didelis ir tai tik atspindi mm, faktą, kad šis klausimas yra labai svarbus mūsų komitetui ketvirtadienį jau visi pakeitimai buvo išversti visas kalbas, visiems pateikti. Taigi buvo laiko juos išanalizuoti. Vis dar turime e, skirti laiko, kad suderintume visus e, pateiktus pakeitimus, bet matome tris pagrindinius dalykus. Visų pirma, pasakyčiau, kad didžioji dalis pakeitimų papildo mūsų išsakytas mintis ir šie pakeitimai yra tikrai svarbus indėlis į mūsų pranešimo projektą, nes žinote, kad e, šio pranešimo pakeitimui mes neturime daug laiko ir kartais norisi padaryti daugiau negu kad turime galimybių. Taigi pateikti pakeitimai mums labai padėjo, kad galėtume e, praturtinti ir papildyti pranešimą. Taigi yra tikrai patikta pakeitimų, kurie e, susiję su e, būsto, nestabilaus būsto problema. Yra pakeitimų, kuriais siūloma kovoti su neoficialiu darbu, su ekonominiu nestabilumu. Kur... Tačiau vis dar yra ir e, trūkumų, kalbant apie e, neofici... E, kovą su neoficialiu darbu. Taip pat yra pasiūlymų susijusių su socialinėmis išmokomis. E, kai kuriuose pakeitimuose siūloma garantuoti e, e, minimales pajamas, tinkamas minimales pajamas. E, mes tokiems pakeitimams galbūt ir pritarsime. Taip pat siūloma imtis tiek ilgalaikio poveikio, tiek trumpalaikio, trumpalaikių priemonių. Taip pat e, kritikuojama e, relatyvaus skurdo savoka, nes ši savoka dažnai neatspindi e, tikrųjų problemų, su kuriamis susiduria relatyvų skurdą patiriantis žmonės. Ši savoka visuomet priklauso nuo, konkre... nuo situacijos konkrečioje valstybėje narėje ir mes to tikrai neginčiame. Taip pat yra pakeitimų, kuriuose siūloma daugiau dėmesio skirti e, atsakomybei už e, sukeltą krizę. Nežinau, ar pavyks rasti kompromisą šiuo klausimu, nes e, iš tiesų buvo taikomos, valstybės narės taikė priemonės kovoti su ekonominė krize ir didžiąją dalį tų priemonių e, primetė ES institucijos. Yra ir keletas labiau diskutuotinų klausimų. Pavyzdžiui, kalbant apie e, viešasias paslaugas ir teisį išvietimą. Teisė išvietimą ir į socialinės paslaugas, e, kaip teigiama, turi būti e, universali teisė. Ir Įvairiuose pranešimuose, pavyzdžiui, UNICEF ataskaitoje taip pat teigiama, kad norint sumažinti socialinę neligybę, visų pirma reikėtų visiems vaikams, nepriklausomai nuo jų e, tėvų finansinės padėties, užtikrinti teisę į e, švietimą į sveikatos, ir į sveikatos paslaugas. E, taigi, kalbama ne tik apie skurdžiai gyvenančias šeimas, kuriams turi būti skirta tikriausiai didesnė parama. Šias pagrindinės teisės turime užtikrinti visiems vaikams, ne tik iš tų um, pažeidžiamesnių šeimų. Taip pat buvo pateikta pakeitimų dėl e, priemonių, kaip kovoti su e, vaikų skurdu. E, buvo analizuojamos šalims pateikiamos rekomendacijos ir jų turimos priemonės. Nežinau, ar pavyks rasti kompromisą dėl šios, šioje srityje, kadangi yra ryškus nesutarimas E, Europos semestro e, e, proceso rėmuose, tačiau mes dirbame šią kryptimį. Taip pat pastebime, kad yra nemažai pakeitimų, kuriuose sakoma, kad būtent griežto taupimo politika buvo smurto padidėjimo e, šeimose priežastis, ypač vaikų atžvilgių. Dėl to reikėtų dar padiskutuoti. Bet aš pateikiu šią informaciją dėl to, kad jie atsispindi įvairiose ataskaitose ir pranešimuose. Ir mintis, kad uh, E, smurto ir skurdo problema e, yra susijusi su finansinė padėtimi ir krize, taip pat matoma e, įvairiose pranešimuose. Tačiau tai jokių būdų nereiškia, kad galime pateisinti tos smurto vykdytojus. Na, bet kokiu atveju iš tiesų tema yra sudėtinga, bet reikėtų ją, apie ją daugiau padiskutuoti. Taip pat yra pakeitimų, kuriuose sakoma, kad e, finansinė parama yra panaudojama įvairiais tikslais ir kad ne visuomet pasiekiama to pagrindinio tikslo, e, kurio yra siekiama. Socialinė parama, išmokos kartais yra vienintelis būdas padėti e, užtikrinti šeimoms minimalų e, pragyvenimo lygį, nes tų šeimų e, pajamos yra labai mažos, nepakankamos. Tad atimti iš jų ir tas minimales pajamas, minimalę paramą, manau, nepadėtų išspręsti dabartinių problemų. Taip pat yra pakeitimų, kuriuose sakoma, kad E, kai kurie tėvai nemoka už būstą ne dėl to, kad neturi iš ko, bet dėl to, kad ne, nenori to daryti. Mano manimu, tai tikrai netitinka e, realybės, bent jau daugumoje atveju. Taip pat e, pateikta pakeitimų, kuriais e, siūloma panaikinti socialinės e, išmokas. Mes tam tikrai nepritarėme, nes tai apskritai prieštarautų mūsų pranešimo prasmei ir apskritai visiems e, kitų organizacijų pateik, pateiktoms, pateiktų pranešimų idėjoms. Turiuomenį, pavyzdžiui, UNICEF ataskaitas, kuriuose sakoma, kad socialinė parama, socialinės išmokos iš tiesų yra labai svarbios. Na, bet kokiu atveju, manau, kad dėl visų šių pakeitimų mums reikės e, tartis, kad būtų pasiekti kompromisinis sutarimas. Pirmas susirinkimas. E, E, bus birželio 30 dieną tarp šešėlinų pranešėjų. Nežinau, ar tai bus vienintelis susirinkimas, galbūt reikės organizuoti daugiau susitikimų, kadangi pakeitimų tikrai yra labai daug, bet bet kokiu atveju norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams e, ir visiems pakeit, pateikusiems pakeitimų. Ačiū. Ačiū. Dabar e, žodį perduodu poniai Soitrovai. Merci beaucoup. Ačiū. Ačiū. Džiaugiuosi tų kolegų daugeliu pasisakymų dėl šio pranešimo, kuris iš tikrųjų labai svarbus. Norėčiau tarti keletą žodžių dėl EPP frakcijos pozicijos. Svarbiausi klausimai, kad gerėtų skurdė gyvenančių vaikų padėtis yra tokie, pirmiausia, šeimos klausimai ir švietimo kokybės klausimai. Pakeitimuose kuriuos pateikėme EPP frakcijos vardu ir kitų kolegų vardu. E, labiausiai susitelkiau prie pagalbos šeimai. Mes manome, kad vaikai gyvena skurdė tada, jeigu skurdžiai gyvena šeima. Ir visa tai, e, tas vaikų skurdas yra šeimos skurdo rezultatas. Tad pirmiausia, turime susitelkti prie pagalbos teikimo šeimai reikia numatyti išmokas, e, socialinės pašalpas, taip pat imtis aktyvių priemonių tam, kad tėvai galėtų turėti darbą. Tai būtų skirtumas, lyginant mūsų pareikštą poziciją su pakeitimuose išdėstytąją. Ir pranešėjos, nu pranešėjos pozicijos, būtent šis skirtumas yra. Aš nemanau, kad reikia imtis kažkokių biudžeto atsakomybės priemonių, kad reikėtų kalbėti apie tai, kad griežta taupimo priemonės dar labiau nuskurdino žmonės ir padino vaikų skurdą. Ne, tai yra kitas dalykas, kuris yra pernelyg ideologizuotas šiuo atveju. Aš manau, jog yra būtinai pabrėžti tai, jog dažnai marginalizuotų grupių ir socialiai skurdžių grupių vaikai yra tokie e, esantis trapesnėje padėtyje. Kolegė Žiskevska vakar irgi pasiūlė panašių pakeitimų. Norėčiau taip pat paminėti ir mokyklos metimo klausimą. Tai yra esminis dalykas susijęs su uh, E, prastomis vaikų perspektyvomis ateityje. Aš norėjau pabrėžti, kad labai svarbu yra visiems užtikrinti lygybę ir kokybišką švietimą. Tai ypač svarbu vaikams, kuriems grėsia skurdas. Tai štai, tiek būtų trumpai mūsų siūlymų, laukiu diskusijų ir manau, kad rasime tinkamus kompromisus kad rasime bendrą poziciją, diskutuojant tarp partijų. Šis pranešimas turi būti tas kelias, kurį renkasi Europos parlamentas siekiant pagerinti situaciją. Dėkoju. Thank you. Ačiū. Pone Blinkevičiūtė, prašau. Pirmiausia, aš dėkoju E, pranešėjai už pakeitimų pristatymą ir mes SND frakcijos vardu su kolegom pateikėm pakeitimus dėl tam tikrų naujų priemonių, e, kurios mūsų manimų iš tikrųjų leistų kovoti su vaikų skurdu Europoje. Tai pirmiausia, mūsų frakcija ragina ir komisiją, ir valstybės narės e, sukurti vaikų garantiją kuriai būtų e, skiriamas specialus fondas tam, kad kiekvienas skurstantis vaikas galėtų gauti nemokamą sveikatos priežiūros, ugdymo, vaikų priežiūros, deramo apgyvendinimo, tinkamos mytybos paslaugas. Tai iš tikrųjų galėtų būti panaši priemonė į dabar jau veikiančią ES jaunimo užimtumo iniciatyvą. Taip pat mūsų SND frakcijos nuomonė, e, komisija ir valstybės narės turėtų sukurti integruotą Europos planą kovoti su vaikų skurdu, įskaitant tiek vaikų garantiją, tiek programas, kuriomis tėvams, šeimoms teikiama parama ir galimybės išsivaduoti iš socialinės atskirties ir pirmiausia integruotis į darbo rinką. Toliau savo pakeitimuose mes taip pat raginame valstybės narės veiksmingai ir visapusiškai integruoti atitinkamus socialinių investicijų paketo, komisijos rekomendacijos ir nacionalinių socialinių ataskaitų aspektus. Šalia to mes manom, kad komisija turi užtikrinti, kad valstybės narės vykdytų metinę priežiūrą ir taip pat, kad būtų teikiamos ataskaitos dėl komisijos rekomendacijų įgyvendinimo šioje srityje. E, mes manom, kad valstybės narės turėtų pasinaudoti prieinamais ES struktūriniais fondais, kad visiems vaikams būtų užtikrintas pakankamas jų gyvenimo lygis ir prieinamos kokybiškos paslaugos, kad būtų galima jau ankstyvam amžiui išsivaduoti iš skurdo spastų. E, taip pat mūsų frakcija ragina komisiją nustatyti papildomą strategijos Europa 2020 tikslą - mažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį ir tuo pačiu padidinti vaikų skurdo ir socialinės atskirties matomumą ir aiškumą visose Europos e, Sąjungos šalise. E, be to mes taip pat raginame komisiją į kiekvieną metinę augimo apžvalgą įtraukti konkretų skirsnį su privalomu tikslu kovoti su vaikų skurdu. Taip pat savo pakeitimuose mes tengiamės atkreipti valstybių narių dėmesį į iki mokyklinio amžiaus ugdymą po pamokinę veiklą, vaikų aktyvų dalyvavimą ir galimybės vaikams aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose. Ir mes manom ir raginam valstybės narės užtikrinti, kad visi vaikai turėtų galimybę gauti privalomąją mokymo medžiagą ir gauti reikiamą mokyklinį transportą. Komisija ir valstybės narės mūsų manimų turi kurti tokią kovos su vaikų skurdu politiką, kuri būtų sutelkta į pagrindinius vaikų skurdą veikiančius veiksnius. Tai pirmiausia, gerinti tėvų padėtį darbo rinkoje, užtikrinti tinkamas pajamas ir socialinės garantijas. Be to, iš tikrųjų reikia pabrėžti, kad vaikų skurdo ir neligybės problema vis tik tai tapo dar aštresnė dėl ekonominės ir finansinės krizės valstybėse narėse taikytų taupimo priemonių. Nes iš tikrųjų mes stebim, stebim naują reiškinį, kad auga dirbančiųjų skurdas, vadinasi ir vaikai tuo pačiu gyvenanti, gyvenantis tose šeimose patenka į skurdo spastus. Taigi mes iš tikrųjų privalom valstybėse narise užtikrinti tą tinkamą e, gyvenimo lygį ir tinkamas gyvenimo sąlygas, taip pat ir skiriant ir įvairias išmokas ir užtikrinant e, socialinę paramą ne tik vaikams, bet ir jų šeimoms. Aš iš tikrųjų manau, e, kad tai yra labai jautrus klausimas ir čia matyt reikėtų kuo mažiau politikavimo ir susipriešinimo tarp atskirų politinių grupių, bet mes kaip tik turim dirbti e, kartu, rastos kompromisinius pasiūlymus tam, kad iš mūsų Europos parlamento išeitų konkrečios priemonės, ką turi daryti komisija, ką turi daryti valstybės narės, kaip mes turim kartu bendradarbiauti Europos parlamente tam, kad rezultatas būtų vaikų skurdo sumažinimas ir apskritai panaikinimas. Ačiū. Thank you. Uh, I cannot see that the... E- Labai ačiū. Nematau, kad salėje būtų EKR frakcijos šešėlinė pranešėja, dėl to perikime prie Jana Tum. Alda frakcijos šešėlinė pranešėja, prašom. Ačiū pirmininkė. Uh, Aš visų pirma noriu pasakyti, kad tikrai labai džiaugiuosi, kad dabar svarstame šį svarbų ir jautrų klausimą. Tikrai negalime nepaisyti niurių e, statistikos domenų, kad naujose ES valstybėse narėse kas trečias vaikas gyvena ties skurdo riba. Estijoje apie 10 procentų vaikų gyvena, gyveno absoliučiame skurde 2012 metais. Mes uh, turime paraginti e, Europos parlamentą daryti didesnį spaudimą komisijai ir valstybėms narėms tam, kad būtų kovojama su vaikų skurdu ES lygmeniu. Šio bendradarbiavimo rezultatas galėtų būti e, minimalių socialinių standartų nustatymas, kurių turėtų pasti visos valstybės narės. Tie standartai turėtų būti nustatomi vaikų labai. ALDE frakcija pateikė keletą pakeitimų šiam pranešimui. Pakeitimai yra susiję Aš dabar neminėsiu visų pakeitimų, bet paminėsiu keletą pakeitimų. Taigi pakeitimai yra susiję su pažeidžiamomis e, gyventojų grupėmis, pavyzdžiui, mažumomis, migrantais, romų tautybės asmenimis. Šie asmenys patiria didesnę marginalizacijos ir socialinės atskirties riziką. Aš tikiuosi, kad pavyks su pranešėjų uh, pranešėją e, bendradarbiauti konstruktyviai ir kad nekils politinė kova. Tikiuosi, kad mūsų darbą lydės sėkmė. Ačiū. Ačiū. Jen Lambert, šešėlinė pranešėja žaliųjų frakcijos, prašom. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Deja, mūsų frakcija buvo ta, kuri ko gero pateikė daugiausia pakeitimo vis dėlto daugelis tų pakeitimų atitinka pranešimo dvasę. Savo pakeitimuose mes pabrėžiame, koks vaidmo galėtų tekti komisijos rekomendacijoms dėl investavimo į vaikų gerovę. Panašu, kad dabar tos investicijos vis mažėja. Mes turėtumėm pagalvoti, kaip šią problemą išspręsti. GUE frakcijai nelabai patinka semestro idėja, bet aš manau, kad tai yra viena iš tų priemonių, kurią būtų galima panaudoti. Per praėjusią Europos parlamento kadenciją mes daug kalbėjome apie tai, kad e, reikėtų vertinti tų priemonių, kurių buvo imtasi per krizę socialinį poveikį. Taip pat e, reikėtų kovos su skurdu strategijos. Mes e, visą laiką labai aiškiai sakėme, kad tikrai būtina įvertinti e, taikomų priemonių socialinį poveikį. Mes pritarėme tam, kad reikia užtikrinti saugę gyvenamą aplinką, tiksliau, užtikrinti tai, kad vaikas turės kur gyventi, Ir reikia kalbėti ne vien tik tais apie bedarbių vaikų gerovę, bet ir e, dirbančių, bet nedaug uždirbančių asmenų vaikus. Reikėtų užtikrinti bent jau minimales e, pajamas tokiems tevams arba e, kitokią paramą. Dar keletas pastabų. dėl vaikų dalyvavimo diskusijose apie jų ateitį. Koks vaidmuo tenka ir pilietiniai visuomeniai, socialiniam dialogui? Svarbu, kad žmonės žinotų, kokios jų teisės, svarbu, kad ir patys žmonės įsitrauktų visą procesą ir jame dalyvautų. Taigi mes su nekantrumu laukiame šešėlinių pranešėjų susitikimo. na, reikia tikėtis stebuklo, kad pavyks sustarti dėl visų šių daugybės pakeitimų. Taip pat e, turėtumėm nepamiršti, kad e, visus tos pakeitimus ir pranešimą reikėtų vertinti ir socialinėme kontekste. Ar, e, pavyzdžiui, šeimoms yra teikiama parama ar ne. Kolegė iš Aldės Alde frakcijos jau kalbėjo apie e, marginalizacijos pavojų ir aš tam pritariu. Tikrai manau, kad reikėtų daugiau dėmesio tam skirti. Ir kaip jau sakiau, su nekantrumu laukiu būsimo šešėlinių pranešėjų susitikimo. Ačiū. Laura Agija. Ačiū. Laura Adžėja, FDD frakcijos vardu, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai Dzuber už visą nuveiktą darbą, ačiū ir už jos geronoriškumą, puikų bendradarbiavimą. Mes, mūsų frakcija, didžiausią dėmesį skyrė pagrindiniams e, priežastims, dėl ko atsiranda vaikų skurdas. Aš manau, kad dabar e, tikrai būtina imtis veiksmų ir kovoti ne tiek su uh, E, pasiekmėmis, bet su priežastimis. Vaikų e, e, skurdas yra dažniausiai ilgalaikio šeimos skurdo išvada. Dabar matome, kad Europoje siaučia ekonominė krizė, trunka jau ne vienerius metus ir dėl to neišvengiamai atsiranda labai skaudžių pasiekmių šeimoms, ypač pažydžiamoms šeimoms. Ir be abejo, pačios skaudžiausias pasiekmes, e, tai yra, pačios skaudžiausias pasiekmes patiria vaikai. Gal tai skamba ir absurdiškai, bet buvo atlikti tyrimai, kurių rezultatai rodo, jog dabar nemažai vaikų e, e, kenčia nuo rachito ir nepakankamos mytybos. Tikra gėda kad 2015 metais ES yra tokių vaikų, kurie neturi ko valgyti ir dėl to susirga. Yra šimtai tūkstančių vaikų, kurie neturi ko valgyti. ES mums reikia imti skubių veiksmų. Turime imtis tų veiksmų nedelstami Turime sutelkti pastangas, kad šias problemas išspręstumėm. Reikia teikti paramą šeimoms, užtikrinant joms bent jau minimales pajamas. Reikia užtikrinti orų gyvenimą. Šeimos turėtų turėti galimybę gyventi oriai ir duoti valgyti savo vaikams. Aišku, tas, dėl tų priemonių gali spręsti pačios valstybės narės, atsižvelgdamos į savo poreikius. Mes dažniausiai kalbame apie ekonominės priemonės, bet aš, kai kalbu apie paramą šeimai, tai turiu omeny ir apie įvairias nemokamas paslaugas. Galbūt, pavyzdžiui, šeima neturėtų mokėti už vaiko moky... maitinimą mokykloje ar už mokyklinį transportą. Uh, Manau, kad dabar atėjo pats laikas imtis konkrečių veiksmų. Dabar uh, mokymas. Yra būtina, kad e, tie vaikai, kurie patiria riziką, kurie yra marginalizuoti, nemestų mokyklos. Yra būtina numatyti pagalbą uh, E, reikia tos vaikus apsaugoti, padaryti viską, kad jie nepa, e, nenustotų e, lankyti mokyklos. Tokiems vaikams reikia ypatingo mūsų dėmesio. Reikia užtikrinti, kad jie galėtų mokytis, kad jie turėtų teisę nemokamą mokslą. būtent tokiems marginalizuotiems vaikams reikia daugiausia pagalbos, jie jau dabar gyvena skurde. Ir jiems reikia daugiau mūsų pagalbos. Visiškai pritariu kolegiai iš socialdemokratų frakcijos. Mes sukūrėme fondą jaunimui, tam, kad suteiktumėm galimybių jaunimui susikurti darbo vietą, bet pagalvokime apie panašų fondą ir vaikams. Tai turėtų būti mūsų moralinė pareiga. Kiekvienas iš mūsų turėtų būti atsakingas už visų mūsų vaikų apsaugą. E, jie yra mūsų darbo atspindys, veidrodis. Nuo to, kaip mes gerai arba blogai dirbame, priklauso e, jų gerovė. Baigdama dar kartą dėkoju kolegijai ir be abejo mes esame pasirengę bendradarbiauti. Tačiau e, dėl kai kurių klausimų e, tikrai net neverta diskutuoti. E, reikia arba imtis veiksmų, arba tiesiog savęs paklausti, kodėl mes iš viso esame čia Europos parlamente. Ačiū. Ačiū žodis, poniai Ribeiro. Labai ačiū. Šis pranešimas tikrai labai svarbus ir turi būti atidžiai išanalizuotas, nes kalbame apie daugiau nei 26 e, milijonus vaikų, kuriems grėsia skurdas ir socialinė e, e, atskirtis. Dėl to turime siekti, kad dėl kuo daugiau pakeitimų būtų susitarta. Ir dėl to raginu visus pranešėjus, šešėlinius pranešėjus to siekti. Tokia dabartinė situacija ilgiau tęstis negali. Turime užtikrinti, kad vaikai gautų e, išsilavinimą ir sveikatos paslaugas. Todėl turime užtikrinti, kad valstybės narės ir toliau rūpintųsi šeimomis, kuriams grėsia skurdas. Mes taip pat turime užtikrinti, kad šios šeimos turėtų galimybę įsitraukti darbo rinką, kad šių šeimų vaikai e, turėtų kokybišką vaikystę. Tad e, aš visiškai palaikau jaunimo ir e, vaikų, vaikams skirtas e, priemonės ir visų pirma reikia susitelkti ties prevenciją, kad mums pavyktų užtikrinti um, socialinę ir finansinę vaikų ir šeimų um, nepriklausomybę. Kalbant apie E, turimas priemonės ir politiką skirtą kovoti su skurdu, turime užtikrinti, kad jie įgyvendinama tinkamai atsižvelgiant į socialinės e, lygybės ir teisingumo principus. Valstybės turi e, sudaryti partnerystės sutartis su kitomis institucijomis, švietimo, ūkdymo ir socialinėmis institucijomis. Taip mes galėsime išnaudoti visas galimybės tam, kad e, vaikų atimimas iš šeimos būtų paskutinė galima išeitis. Taip pat primenu, jog turime Europos kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi tinklą kuriuo galime pasinaudoti ir kuris yra skirtas ypač tokiems regionams ir ten gyvenantiems vaikams remti. Ačiū. Would Madam Suva want to wrap this up shortly with few words? Ar ponė Suve norėtų sureaguoti? Jeigu taip, duodu Jums žodį. Taip, ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti už visus pakeitimus ir išsakytas nuomonės. Tai tik tai dar kartą įrodo, jog diskusijos ateinant, kelias ateinančias savaitės bus tikrai labai intensyvės. Manau, kad dauguma pateiktų pakeitimų, kuriuos pateikė įvairios frakcijos, atitinka ir mano frakcijos, ir mano pačios poziciją. Tačiau uh, E, norėčiau sugrįžti prie vieno klausimo dėl priežasčių ir pasiekmių ryšio. Aš į pranešimą, e, pranešime e, nurodžiau, kokiamis, e, kokiais šaltiniais e, remiuosi ir akivaizdu, jog yra aiškus tiesioginis ryšys tarp e, finans, finansinės srities priežasčių ir pasiekmių. Aš nieko neišradau, remiuosi tarptautinių organizacijų pateiktomis ataskaitomis. Ir jų pateikiami duomenys, man atrodo, nebejotini. Ten sakoma, kad e, vaikų skurdas yra susijęs su e, trijų ar keturių e, finansinių priemonių įgyvendinimu, konkrečiau tariant, su atleidimu padaugėjimu, socialinių išmokų mažinimu ir biudžeto mažinimu. Manau, kad šių faktų mes negalime ignoruoti ir turime pripažinti, kad tai yra priežastis, dėl ko didėja um, skurdas ir socialinė atskirtis ir turime bandyti šias priežastis panaikinti. Todėl manau, jog reikės aptarti įvairius klausimus, kurie yra susiję su šia sritimi. Nes mums neužtenka e, pasiekti principinį susitarimą, mums reikia susitarimo, kuris padėtų e, praktiškai įgyvendinti realias e, priemonės skirtas kovoti su skurdu. Kaip jau sakiau, mes stengsim, stengsimės um, rasti kompromisinius pakeitimus ir juos aptarsime per kitus susirinkimus. Ačiū dar kartą už šią turiningą intensyvę diskusiją apie vaikų skurdą. Tai ne pirmas kartas, mes apie tai diskutuojame, diskutavome ir praėjusiais metais ir tikimės gerų šios diskusijų e, baigties. Buvo pateikta 309 pakeitimai. E, Liepos 15-16 dieną e, pranešimas turėtų būti patvirtintas. Ačiū dar kartą visiems dalyviams. Na, o dabar pereikime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra 13 punktas dėl socialinio verslumo ir socialinės inovacijos kovojant su nedarbu. Kalbame apie 180 teiktų pakeitimų dėl e, pranešimo savo iniciatyva, kurį parengė e, gerbiama Veronika Lopė Fontanie, jai iškart ir perduodu žodį. Labai ačiū, gerbama pirmininkė. Iš tiesų, mes turime e, netgi 181 pakeitimą. Užtikrinu, kad e, dauguma šių e, pakeitimų yra tarpusavėje suderinami. Ir visų pirma, norėčiau padėkoti visiems, visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimų. Taip labai dėkoju šešėliniams pranešėjams už jų e, bendradarbiavimą. Darbas pradėtas. Mes jau aptarėme 20 pakeitimų, kurie bus vėliau jums pristatyti. Na, darbas nebuvo labai sunkus, nes, kaip jau sakiau, dauguma pakeitimų yra panašus. Kalbama apie ekonominę ir socialinę politiką, apie jos svarbą, apie poreikį ją gerinant, atsižvelgiant į socialinius, teritorinius, aplinkosaugos ir ekonominius iššūkius. Taigi e, šiais visais pakeitimais mūsų pranešimas bus tik, tik dar labiau papildytas ir pagerintas. E, mūsų tikslas užtikrinti, kad socialinė ekonomika veiktų. Dabartinėme krizės kontekste e, kol kas situacija yra priešinga, tad turime pagerinti finansavimą socialinės ekonomikos srityje užtikrinti matomumą akademinėme lygmenyje, kad jaunimas žinotų apie socialinės ekonomikos įmonės. Ir šiuose ir pakeitimuose taip pat apie tai kalbama, ten kalbama apie socialinį verslumą, socialinės inovacijas ir jų svarbą. Mūsų tikslas yra parengti kuo tikslesnį, kuo aiškesnį pranešimą skirtą socialiniam verslumui ir socialiniams inovacijoms. Keletas pakeitimų šiek tiek nutolia nuo šios temos, kalbama apie viešasias investicijas, išlaidas ir panašiai. Tai yra teigiami pasiūlymai, tačiau ne visiškai atitinka mūsų pranešimo temą. Tad dėl tų kelių pakeitimų aš e, siūlyčiau e, balsuoti neigiamai. Šių... Na, o dėl kitų pakeitimų a, a, e, aš jiems visiškai a, pritariu, nes jie papildo mūsų pranešimą. Ypač atkreipiu dėmesį į a, e, ponios Harkin ir pono e, Benifei pateiktus e, pakeitimus dėl socialinės e, socialinio verslumo, socialinės ekonomikos įmonių. Tie pakeitimai yra tikrai geri ir aš jiems pritariu. Turiu šiek tiek abejonių dėl 125 pakeitimo, kurį pateikė ponė Agėjo, dėl biudžeto eilutės dėl Europos socialinio fondo lėšų. Kaip jūs žinote, socialinio fondo lėšų dotacijos yra skirstamos pagal patvirtintą tvarką ir jos negali būti skirtos e, finansuoti visiems e, e, projektams, net jeigu tie projektai yra naudingi. Taigi lėšos yra paskirstytos ir jos yra ribotos. Kaip jau sakiau, e, socialinės e, ekonomikos įmonės geriau atsilaikė e, ekonominės krizės akivaizdoje, buvo sukurta nemažai naujų darbo vietų iki 2013 metų. Dėl to šios socialinės ekonomikos įmonės yra labai svarbios. Ir labai svarbu, kad ir mūsų pranešimas būtų uh, E, priimtas plačiu konsensusu tam, kad šios įmonės sulauktų dar didesnės e, paramos. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū, tai buvo puikiai įžanga mūsų diskusijai, o dabar norėčiau suteikti žodį Brando Benifai, šešėliniam pranešėjui šios antifrakcijos, prašom. Ačiū pirmininkė, labai ačiū pranešėjai poniai Lope Fontanje, ačiū už visą darbą. Jau įvyko pirmasis šešėlinių pranešėjų sustikimas ir jis buvo tikrai labai vaisingas. Mums pavyko susitarti dėl esminių kompromisinių aspektų, dėl e, įvairių pakeitimų šiam pranešimo projektui. Turiu pasakyti, kad mes galime pritarti daugeliui pakeitimų nes ten yra patikslinami tiesiog tie aspektai, kurie jau yra paminėti ir pradinėme tekste. Mūsų frakcijai svarbu, kad socialinės įmonės dalyvautų vietinės bendruomenės gyvenime, taip pat tokios socialinės įmonės turėtų gauti finansavimą e, įvairiais lygmenimis - regioniniu, nacionaliniu, taip pat ir europiniu. Mes kalbame apie tai, kad reikėtų įtraukti socialinių įmonių ir socialinės ekonomikos savokas. E, tai yra svarbu, nes socialinės įmonės padeda e, į visuomenę geriau įtraukti socialiai atskirtas grupės, tai skatina ir sanglaudą. Mes pasisakome už tai, kad būtų e, didinama, gerinama paslaugų kokybė, o ne vien tik tais mažinami kaštai. Taip pat mes manome, kad socialinės įmonės turėtų turėti galimybę dalyvauti ir viešuosiuose konkursuose. Savo pakeitimuose mes e, siūlome, kad socialinė ekonominė bei socialinės įmonės būtų pripažįstamos e, ir ekonominė prasme. Čia galima būtų pagalvoti ir apie Europinę EASY programą. E, mano kolegos, kol, kiti kolegos panašu, kad tam irgi pritarė per paskutinį šešėlinių pranešėjų susitikimą. Taip pat mes siūlome patikslinti, kas yra socialinės inovacijos, apie tai jau kalbama ir EASY programoje. Socialinės investicijos yra irgi būtina. Manau, kad apie tai irgi reikėtų dar padiskutuoti. Na ir štai baigiamoji pastaba. Aš tikiuosi, kad kitos frakcijos pritars mūsų e, e, pakeitimui, kurio numeris 116. Ten mes kalbame apie tai, kad e, e, komisija nepakankamai skiria dėmesio socialiniai e, ekonomikai ir socialinėms įmonėms, kai kalba apie, darbo, kai kalba apie rinkos skaitmeninimą. Jeigu būtų į tai atsižvelgta, tai ir žmonės su negale galėtų geriau įsilieti į darbo rinką ir į visuomenę. Aš tikiuosi, kad komisija artimiausiu metu pataisys savo požiūrį. Dėkoju. Thank you. Dėkoju. Dabar žodis ponui, ponui Krasnodepski, jis yra EKR frakcijos šešėlinis pranešėjas. Ar esate pasirengęs pasisakyti, ar norite palūkėti? Ja, leidžiu pasisakyti pirmą kolegijai. Tai kągi žodis poniai Harkin iš Alde frakcijos, o paskui ponui Krasnodepski. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, maždaug pusę minutės, nelgiau. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad įvyko puikus šešėlinių pranešėjų susitikimas, buvo e, kalbama apie įvairius kompromisus. Iš esmės buvo pasiektas susitarimas dėl įvairių išsakytų minčių. Nesu tikra, e, e, kas atsitiko su G kompromisu, bet man atrodo, kad ir dėl jo buvo susitarta. Pritariu kolegams iš socialistų frakcijos dėl EASY programos. Svarbu, kad ta formuluotė išliktų, mes e, tikrai nemažai e, laiko tą sugaišome rengdami tą formuluotę, norėtumėm, kad ji išliktų pranešime. Toliau ne, socialinė neligybė. Įtampa darbo rinkoje, e, viešieji konkursai, nežinau kokia yra situacija kitose valstybės narėse, bet mano šalyje E, dažnai e, e, viešieji pirkimai yra organizuojami taip, kad juose negalėtų dalyvauti mažos įmonės. Ir tikrai tie, kurie yra atsakingi už visą viešųjų pirkimų procesą, yra labiau linkę bendrauti tik su viena didelė įmonė. Uh, Ir dėl to e, socialinės įmonės net neturi jokių galimybių sudalyvauti viešame konkurse. Tikiuosi, kad mums pavyks dėl to susitarti. Dabar dėl socialinių investicijų paketo. Jis turėtų skatinti socialinių investicijų požiūrį ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad E, e, socialiniams įmonėms teks didesnis vaidmuo e, visame socialinių investicijų pakete. Ačiū toliau EKR frakcijos vardu ponas Krasnodepski. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų įvyko labai įdomi diskusija apie pakeitimus. Ypač turiu omeny uh, E, kompromisus K ir, ir M. Aš manau, kad reikėtų galbūt daugiau informacijos dėl M kompromisinio pakeitimo. Ten kalbama apie socialinės ekonomikos subjektus. Antroji pastaba dėl e, K pakeitimo. Aš manau, kad čia Reikėtų atsižvelgti tai, kad visuomenė yra labai įvairialypė. Įvairios visuomenės grupės turi skirtingus poreikius. Ir kai kalbame apie socialinę ekonomiką, mes turime atsižvelgti į įvairų šios socialinės ekonomikos kontekstą. Taip pat norėčiau dar šitą pridurti. Per mūsų diskusijas pastebėjau tendenciją, socialinę, ekonominę, tarsi, socialinę ekonomiką tarsi supriešinti su įprastinėmis įmonėmis. Buvo kalbama apie tai, kad siekiama skirtingų tikslų ir vis dėlto juk yra ir tokių įmonių, kurios ne vien tik tai siekia pelną, bet ir turi kažkokią kitokią misiją. Aš manau, kad mes e, socialinės ekonomikos neturėtumėm laikyti tokią ekonomiką, kuri tarsi turėtų pakeisti įprastinę ekonomiką arba įprastinės įmonės. Man atrodo, čia jau būtų užsimota per nelik plačiai, būtų naita per nelik toli. Bet vis dėlto e, socialinė ekonomika yra tikrai labai svarbi ir tam pritarėme. Laura Džėja, FDD frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, noriu ir aš padėkoti pranešėjai už tai, kad jie atsižvelgia į mūsų pateiktus pasiūlymus. Aš manau, kad socialinis verslumas yra tokia priemonė, kuri krizės metu padeda užtikrinti didesnės gamybos apimtis, tai galėtų būti ir veiksminga priemonė, kurios pagalba būtų e, skatinamas užimtumas ir bent jau kažkiek tokiu būdu būtų galima sušvelninti e, krizės poveikį užimtumo srityje. Tai padėtų išspręsti ne vien tik tais jaunimo nedarbo problemą. skatinant socialinį verslumą, bet taip pat aš manau, kad tai padėtų sumažinti ir ilgalaikį nedarbą. Ir dėl to mes tikrai džiaugiamės, kad pranešėja atkreipė dėmesį mūsų pasiūlymus. Jeigu šios strategijos jeigu strategijos Europa 2020 e, vienas iš tikslų e, buvo iki 75 procentų padidinti užimtumo lygį, tai man atrodo kažkaip e, reikėtų siekti skatinti naujas, novatoriškas užimtumo formas. Akivaizdu, kad senosios priemonės arba senieji instrumentai yra neveiksmingi. Ir dar vieną pastabą turiu. Valstybės narės turėtų taikyti tokias priemonės, kurios skatina socialinį verslumą. Valstybės narės turėtų galbūt teikti fiskalinės paskatas socialinėms įmonėms. Ir tokių priemonių reikėtų e, ne vien tik tais verslininkams, bet ir darbuotojams. Dabar dėl viešųjų pirkimų. Pritariu tam, ką pasakė e, kolegė Harkin. Dėl to Iš kokios biudžeto eilutės reikėtų finansuoti socialinį verslumą? Na, šiandien e, tokių galimybių nėra. Galbūt kažkad e, ir iš pradžių kai kurios idėjos atrodo nerealios, neįgyvendinamos, bet laikui bėgant jos tampa realiomis, realistinėmis. Taigi aš manau, kad e, Ir ateityje prie to dar reikėtų grįžti. Suprantu, kad egzistuoja įvairių e, griežtų taisyklių, bet pažvelkime į Junkerio pateiktą investicijų planą. E, Europos parlamentas dar turėtų patvirtinti tą planą, tam, kad pagal tą planą būtų galima pradėti teikti kreditus, bet mes matome, kad jau dabar pirmasis projektas gavo uh, finansavimą, kaip matome, nėra taisyklių bei išimčių. Taigi, manau, kad esant reikalui mes galėtumėm būti ir ambicingesnė. Ačiū. Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sako ponė Ribeiro. Sveikinu Veroniką. Ji parengė puikų pranešimą. Tema, kuri labai svarbi, ir kuri tampa vis svarbesnė, kalbant apie užimtumą. Pranešimas labai savalaikis. Mes primsime dokumentą, kuris turės įtakos bent dviems milijonams įmonių. Tai yra 14 milijonų darbo vietų, 6,5 procentų darbuotojus Europos Sąjungoje tai sudaro. Socialinės įmonės padėjo kovoti su jaunimo nedarbu ir leido kovoti su ilgalaikiu nedarbu. E, socialinė įtrauktis yra viena iš tų įmonių funkcija, tai taip pat leidžia žmonėms nutausiams darbo rinkos pamažu ją sugrįžti. Būtent socialinės įmonės, socialinės ekonomikos įmonės nėra kol kas juridiškai pripažįstamos ES, todėl joms sunku, kai reikia gauti finansavimą, tai kelia šioms įmonėms pavojų. Būtent dėl to savo pakeitime Aš siūlau štai, kad reikia, kad tos įmonės, socialinės ekonomikos įmonės sulauktų daugiau dėmesio, jos turi būti įtrauktos į nacionalinės reformų programas ir taip pat į šalims teikiamas specifines rekomendacijas. Komisija jau įkūrė specialų padalinį, kuris užsims tuo vadinamuoju trečiuoju sektoriumi, tačiau toms įmonėms dar reikalingas ir juridinis pripažinimas. Reikėtų priimti direktyvą, kuri suteikia juridinį statusą šioms įmonėms e, vidaus rinkoje. Galime apibendrinti pasakyti, kad socialinės ekonomikos įmonės e, esminį vaidmenį skatinant užimtumą siekiant S2020 strategijos tikslų ir jos atlieka iš tikrųjų puikų darbą. Ačiū kolegijai dar kartą. Thank you. Pirmininkė, dėkoju. Pone Fontandėjai, galbūt norėtų apibendrinti diskusiją. Prašau, gerbėjau kolegė. Pone Fontandėjai, norėčiau tik padėkoti pasisakusiems kolegoms. Pritariu išsakytoms mintims ir padarysim viską, kas įmanoma, kad tos mintis atsispindėtų E, pakeitimuose. Šią popietę jau gausite naują papildytą tekstą. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Ample komitete balsuosime Liepos 15 dieną už šio pranešimu. Ačiū visiems už jūsų pasisakymus. Kitas posėdis vyks Birželio 23 dieną. Tuomet vėl džiugiai jūs čia sutiksiu. Ačiū už šios dienos darbą.